So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Äh, Taigi, gerbiami kolegos, tęsėme mūsų posėdį. Mūsų komitete apsilankė kandidatė į Europos maisto saugos tarnybos vykdomojo direktoriaus pareigas. Tai yra ponia Katrin Žizel Aniel. Norėčiau ją pasveikinti atvykus į mūsų komitetą jūs ne pirmą kartą lankotės mūsų komitete, bet šiandien jūsų situacija yra ypatinga. Per pastaruosius penkerius metus jūs vadovavote agentūrai Parmoje. 2011 m. Liepos 1 d. baigsis jūsų įgaliojimai. Pagal 2002 metų reglamentą 178 yra numatyta, kad valdyba iš kandidatų sąrašo, kurį pasiūlo Europos komisija, viešo konkurso būdu išrenka kandidatus ir parlamentas turi pritarti tam išrinktam kandidatui, vieninteliam kandidatui. lapkričio 17 dieną Europos komisija nutarė pratesti ponios Katrin Žislan Anel um, įgaliojimus dar kitiems penkeriems metams nuo 2011 metų Liepos pirmos dienos. Komisaras Daly lapkričio 25 dieną atsiuntė mums atitinkamą raštą apie tai. Taigi tokia yra informacija dėl kodėl, dėl to, kodėl vyksta šie klausimai. Mes išklausę kandidatę parengsime raštą komisijai. To laiško turinį aptarsime šiandien 15 val. koordinatorių posėdyje. Gerbiami kolegos, jūs visi žinote, kokia yra klausimų procedūra. Ji lygiai tokia pati buvo ir uh, kuomet klausėme kandidatus į komisaro postą. Kaip žinote, reikia griežtai laikytis laiko limito. Taigi, iš pradžių ponė Džislen NL 10 minučių pristatys savo programą, savo ketinimus, tikslus. Tada pasisakys koordinatoriai Ir paskui bus du uh, klausimų raundai, kuriuose klausimus galės užduoti komiteto nariai. Uh, bus toksai ping-pongo principas, viena minutė skiriama klausimui, dvi, e, dvi minutės atsakymui, pusę minutės papildomam klausimam ir viena minutė atsakymui į papildomą klausimą. Taigi suteiksiu žodį poniai Žislan Anuel. Uh, kad ji galėtų mums pristatyti savo programą. Prašau. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, kaip visuomet esu dėkinga už galimybę kreiptis į Europos parlamentą, apsikeisti nuomonėmis su jumis apie Europos maisto saugos agentūros veiklą. Nors e, mūsų steigimo teisės aktai suteikia mums griežtai mokslinius įgaliojimus, mes visiškai suprantame, kad mums reikia dalyvauti platesniuose visuomenės diskusijose apie maisto grandinę, kad mūsų rekomendacijos būtų išsamios ir kad būtų aktualios rizikos valdytojams. Ir kasmetinis keitimasis nuomonėmis su parlamentu buvo labai konstruktyvus, kalbant apie EFSA strateginę plėtrą ir šios dienos klausimai taip pat yra labai uh, svarbus mano įgaliojimo atnaujimo kontekste. Uh, Jūsų pritarimas buvo labai svarbus ir padėjo EFSA atlikti svarbų darbą ginant Europos e, piliečius. Jų aiškiai parodėte savo susidomėjimą EFSA darbu, kai birželį šiais metais mūsų biure Parmoje lankosi, lankėsi Envi komiteto delegacija vadovaujama pirmininko Džo Laineno. Jūsų apsilankimas labai padrasino ESA darbuotojus, visus tuos, kurie prisideda prie EFSA veiklos visoje Europoje. Taip pat dėkoju Jums už paramą mūsų 11 metų biudžetui. Mes esame už tai labai dėkingi. Dešimtaisiais metais užsakėme atlikti du nepriklausomus tyrimus, kuriais bus įvertinta EFSA padaryta pažanga per pastaruosius 8 metus siekiant pagrindinių strateginių tikslų. E, pirmasis tyrimas, kurį norėčiau paminėti, tai Eurobarometro e, tyrimas e, skirtas tam, kaip vartotojai suvokia su maistu susijusią riziką. Tyrimas paskelbė paskelbtas prieš porą savaičių. Ir pagrindiniai rezultatai rodo, kad Europos vartotojai sieja maistą su skoniu ir malonumu ir jaučiasi apsaugoti ES maisto saugos sistemos. Be to, kalbant apie patikimus informacijos šaltinius, mokslininkai užima ketvirtą vietą po profesionalų šeimos ir vartotojų organizacijų ir uh, mus ramina tai, kad du trečdaliai pasitikė maisto saugos e, agentūromis arba nacionaliniu arba europiniu lyginiu. Europos piliečiai e, mano, kad e, viešosios valdžios institucijos labai daug daro, kad užtikrintų maisto saugą, kad remiasi moksliniais įrodymais ir apskritai gerai, gerai dirba informu, informuodami apie su maistą susijusią riziką ir tai didelis pagėrėjimas nuo penktųjų metų metų. Antrasis tyrimas, kurį minėjau, buvo baigtas e, šiais metais, juo įvertinta, kaip EFSA yra suvokiama ir vertinama pagrindinių suinteresuotų šalių, partnerių, įskaitant ES Um, institucijas, um, nacionalinės maisto saugos institucijas, nacionalinius rizikos valdytojus, suinteresuotas šalis, mokslininkų žiniasklaidą. EFSA yra laikoma atvira, skaidrė organizacija, uh, teikia, kuri teikia labai daug kokybiškų mokslinių rekomendacijų ir tai padeda priimti uh, sprendimus. Įvertinama kaip nepriklausoma organizacija, kuri uh, suvienyje visos Europos ekspertų žinias. Ji pasinaudoja energetiniu poveikiu, dirbdama kartu su, kartu su nacionalinėmis saugos agentūromis. EFSA yra pripažįstama kaip patikimas partneris, kuris prisideda prie to darbo, kurį atlieka tarptautinė rizikos valdymo bendruomenė. Ir e, tai, kad auga EFSA įgaliojimų skaičius, rodo, kad rizikos valdytojai pasitikė mūsų organizaciją. Taip pat pripažįstama, kad Europos rizikos valdymo gebėjimas padidėjo dėka finansinės paramos, kurią patvirtinote jūs kitos ES institucijos. Respondentai labai aiškiai pasisakė vienu klausimu - rizikos valdymo ir rizikos vertinimo atskirimo sėkmė ir mokslo grindžiamų teisės aktų akcentavimas yra pagrindiniai ramšiai bendrosios maisto teisės. Ir pacituosiu, respondentai niekuomet nenorėtų grįžti prie to laikotarpio, kaip esą nebuvo. Vis dėlto negalime nusiraminti, nes yra įvardytos rytis, kur daug ką galima patobulinti, reikia daugiau skaidrumo ir atvirumo, čia kalbu apie mokslinį procesą, reikia aiškesnio, mažiau techninio bendravimo ir žinoma, mes to sieksime 11-aisiais ir, ir vėliau. Taigi, apžvelgdama pirmuosius EFSA gyvavimo metus, manau, galiu uh, labai tvirtai pasakyti, kad bendrai paėmus Europos maisto saugos sistema pateisino na, steigėjų lūkesčius. Europa padarė daug pažangos svarbiais viešos sveikatos klausimais susijusiais su uh, E, maisto grandinę, tokiais klausimais kaip salmonela, e, galvijos spongiloforminė encefalopatija, e, cheminiai teršalai. Ir nuo pat įgaliojimų suteikimo pradžios EFSA prisitaikė prie teisės aktų pasikeitimo, prie rizikos valdytojų e, poreikių ir tai reiškia, kad EFSOS darbo programa labai keitėsi, keitėsi jos mastas, pobūtis. Kokybiniu, atsiprašau, kiekybiniu požiūriu mūsų našumas e, labai išaugo, nes mes turėjome tenkinti vis didėjantį rekomendacijų uh, poreikį. Pavyzdžiui, septintaisiais gavome 200, 220 klausimus iš komisijos, devintaisiais e, gavome 360 klausimų, o dešimtaisiais gavome 900 klausimų. Ir darbo augimas tam poreikiui patenkinti buvo pasiektas e, derinant daugiau e, žmogiškųjų ir finansinių išteklių. E, čia jums galiu už tai padėkoti, už tai, kad buvo didinamas darbo našumas, už tai, kad mus rėmė e, mokslininkai. Ir ne paskutinis veiksnys be abejo buvo EFSA talentingų ir pasišventusių darbuotojų indėlis. In Nuo 2002 e, metų keitėsi teisės aktai ir tai pareikalavo skirti daugiau išteklių e, vertinimui reguliuojamų e, produktų, tokių kaip pesticidai, maisto ir pašarų priedai su maistu sąlyti turinčios medžiagos ir žinoma, įgyvendinant steigimo reglamentą būtų buvę sunku numatyti, kad po 8 metų per 70 procentų mūsų e, mokslinių e, rekomendacijų būtų susiję su e, su e, prašymais pateikiamais, ar kad mes turėtumėm skirti 40 procentų mūsų išteklių šiam darbui. Ir šio e, požiūrio EFSOS darbo programa tampa labai panaši į e, tokių agentūrų kaip EMA, Europos vaisto agentūra ar cheminių medžiagų agentūros EHA darbą. Mūsų darbo pobūdis taip pat e, keitėsi, reaguojant į e, pasikeitimus sektorinių teisės aktų ir dabar EFSA vertina ne tik tai riziką e, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, bet ir, bet ir aplinkai, pavyzdžiui, mūsų aplinkosauginės rizikos vertinimai tokiose sritise kaip GMO ir pesticidai suteikia EFSA labai svarbu vaidmenį ginant aplinką ir užtikrinant Europos maisto grandinės uh, E, tvarumą. Be to, vis dažniau mūsų prašoma įvertinti ne tik tai rizikas, bet ir veiksmingumą ar naudą sveikatai ar e, aplinkai. E, ir tas darbas mūsų yra susiję su, su sveikata ir, ir pesticidais. Be to, nemažai investavome į duomenų rinkimą, kad mūsų vertinimai rizikos būtų tikslesni ir kad mes prisidėtumėm prie e, rizikos stebėtsinos, nes tai yra labai svarbu e, ginant vartotojus ir aplinką. Labai svarbu, kad mes prisidėtume pažangiomis <clears throat> darbo pažangos darbo galimybėmis prie strategijos Europa 2020 įgyvendinimo. Ir svarbus dalykas yra štai tie keturi darbai, kuriuos turime atlikti. Pirmiausia, komisijos sistema, komiteto sistema pasiteisina ir e, sugebama pakankamai teikti patarimų valdant E, riziką. Be to, mes turime užtikrinti, kad rizikos valdymas būtų tvarus. Dėl vis augančių pareiškų skaičiaus labai didelė ekspertų laiko dalis tenka tiesiog įprastiniam vertinimui. Be to, mes turime dėl to modernizuoti ekspertų grupių vaidmenį ir funkcijas, kad ateityje mes galėtume labiau susikoncentruoti e, darbui tose sritise, kur rizikos e, pobūdis yra svarbesnis. Bet to turime įvertinti ir rizikos vertinimo metodologiją. Antras dalykas, keičiantis darbo pobūdžiai ir tikslams, EFSA turėtų padidinti skaičių to personalo, mokslinio personalo, kuris yra atsakingas už paraiškų bylų tvarkymą. Mes jau dirbame kartu su nacionalinėmis rizikos vertinimo tarnybomis ir be to mūsų kūriamas modelis labai panašus į Europos a, medicinos agentūros darbo modelį. Trečia, valstybių narių indėlis yra irgi labai svarbus dalykas ir būtinas dalykas mūsų darbui atlikti, nes ta sąsaja, kuri sieja EFSA ir nacionalinės mokslinio tyrimų organizacijas, ypač gerai suvokiama, kada peržvelgime EXO, EFSOS sudaromus su mokslinio tyrimų centrais e, kontra, kontraktus ir teikiant subsidijas. Pavyzdžiui, subsidijų ir sutarčių vertė nuo 2007 metų 1 milijono eurų išaugo iki 8 milijonų eurų 2010 metais. Todėl reikia stiprinti bendradarbiavimą tarp EFSOS ir valstybių narių. Ir šiais metais mes pavyzdžiui kartu su savo konsultacinių formų komisija EFSOS valdymo taryba jau pradėjome darbą. Bet to norėčiau pasakyti, kad ir mūsų komisijos narys kalba apie tai, jog reikalinga investuoti į specifines sritis, kurios ilgalaikės perspektyvos požiūrių bus labai svarbios. Todėl visiems reikia padėti mūsų agentūrai ir išplėsti reikalingą personalo skaičių, kad mes galėtume prisimti tinkamai atsakomybę už atliekamą darbą. Tačiau tie 8 milijonai, kurie dabar skiriami, nėra pakankama suma. Ir tą sumą neabejotinai reikia gerokai padidinti, jeigu norime padaryti tai, apie ką aš ką tik kalbėjau. Ketvirta, rizikos, kaip vieno iš rizikos analizės vertinimo proceso elementų svarba. Reikalinga keisis informacija tarp rizikos vertintojų ir rizikos valdyt, valdytojų. Tai yra strategijoje 2010-2013 mes e, kalbėsime apie e, šios, kalbėjome apie šios dalykus ir kalbėjome apie tai, kad reikalinga didinti veiksmingumą ir efektyvumą. Jeigu mes norime gauti galutinį rezultatą, bet mes turime ne šiaip sau kalbėti apie informacijos perdavimą, o turime kalbėti apie labai aiškios praktinės vertės informacijos perdavimą. Ačiū sako pirmininkas. Ačiū už um, jūsų darbų pristatymą. Ir dabar EPP klausimas Pilar. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jūsų pagrindinis tikslas yra teikti valstybėms narėms ir įvairioms organizacijoms mokslinio tyrimų rezultatus. Nebejotinai, kad jums tenka didžiulė atsakomybė. Vakar aš girdėjau, kad labai daugelis tyrimų, kurie atliekami vienai par kitaip, nėra visiškai nepriklausomi. Daugelis jų priklauso nuo pramonės, atitinkamo pramonės sektoriaus, pavyzdžiui, nuo, sakysime, genetiškai modifikuotus kultūras kūrenčių bendrovių, kaip kalbėjome, buvo vakar. Ir tada kyla kolizija, nes jeigu išvestume paralelę, tai sakykime, jeigu papirktas teisėjas teisėjauja futbolo rungtynėse, tai tiesiog viena komanda rungtynės gali pralošti. Todėl noriu jūsų paklausti, kaip yra atrenkami mokslininkai ar mokslinio tyrimų centrai tokioms studijoms atlikti. Aš suprantu, kad agentūra turi turėti nepriklausomą grupę ekspertų, kurie turėtų dirbti. Ačiū, ponė, jums. Dabar galimybę atsakymui. Ačiū. Na, jūs sakėte, klausdama, kad mes tikrai priklausome nuo išorės ekspertų, kurie teikia mums mokslinius patarimus, atlieka tyrimus. Turiu pasakyti, kad nuo pat EFSOS agentūros sukūrimo konsultaciniai konsultacijoms buvo skiriamas didelis dėmesys ir nuo 2007 metų yra sukurta visa sistema. Pirmas žingsnis tai yra ekspertų atrink, atranka remiantis keletų kriterijų. Tokiu būdu mes stengiamės užtikrinti, kad pirmiausia tie asmenys e, turi būtų aukšto mokslinio pasirengimo uh, laipsnio ir taip pat atkreipiame dėmesį, kad nekiltų interesų konfliktas tarp to darbo, kurį mes užsakome ir anksčiau jų atliekamų darbų arba einamojo darbo. Mes kūrėme grupės, o tai reiškia, kad visada kalbame apie kolektyvinį darbą ir kai kalbame apie mokslinės rekomendacijas, tai jas teikia uh, visą grupę, o paprastai grupė yra apie 21 ekspertą. Taigi tai nėra atskiro mokslininko patarimas. Kitas dalykas, visi tie, kurie mums dirba, turi pateikti metinę interesų deklaraciją ir prieš kiekvieną posėdžių, priklausomai aišku nuo posėdžio darbo atvarkės, atitinkami mokslininkai turi pateikti atskiras deklaracijas, kurias tikrina mūsų personalas. Uh, įvertindamas, ar vienas ar kitas mokslinis bendradarbis gali, pavyzdžiui, dalyvauti darbo grupės darbe, gali būti paskiriamas pranešėjų arba vadovauti vienai ar kitai darbo grupiai. Ir galiausiai pagal mūsų vykdomą politiką, interesų konflikto deklaravimas reiškia, kad esame numatę ir tam tikras e, priemonas, kur jas panaudojame kilus tokiam interesų konfliktui. Pirmininkas, jeigu nėra papildomų klausimų, iš EPP tada klausimą dabar užduos ponia Dagmar Roth. Now, there we are. Could, could we please have zero? <laughs> Thank you very much. <laughs> Na kągi, ačiū. Kalbėsiu trumpai. Pona Lenel. Kaip Jūs įsivaizduojate, galima būtų pasinaudoti naujausiamis mokslinėmis žiniomis, pavyzdžiui, atsižvelgiant taip pat į atsargumo principą, kuris egzistuoja Europos Sąjungoje ir kaip Jūs uh, dirbsite, kad EFSOS uh, teikiamomis nuomonėmis pasitikėtų mokslininkai, nes pakol kas tikrai tokių nuomonių, kuriomis pasitikima labai plačiai, nėra tiek daug. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad reikėtų keisti EFSOS darbo grupių sistemą. Na, apie ją netiek daug žinau, bet manau, kad struktūrinių požiūrių agentūrą reikėtų tikrai pertvarkyti. Ir kaip jūs tai padarysite, atsižvelgdami atsižvelgiant į tai, kad, kaip jūs sakėte, nepakanka finansavimo dabartinio, o jūs norėtumėte plėsti. Dar vienas dalykas, kaip atliekam darbą, jūs atsižvelgėte į socialinius aspektus. Pirmininkas, ačiū už klausimą. Faktiškai tai buvo trys klausimai. Dabar, ponia Lanelė, jums galimybė atsakyti. Ponia Lanelė. Na taip, kokybė yra labai svarbus dalykas ir nebejotinai mokslinės rekomendacijos turi būti kvalifikuotos. Mes taip užtikriname tiek vidaus, tiek išorės peržiūros pagalba. Be to, mes naudojame metodologiją, kuri taikoma ne tik tai Europoje, bet ir visame kitame pasaulyje, vertinant riziką ir numatant rizikos valdymą. Nebejotinai, tam, kad būtų užtikrinta kokybė mokslinių rekomendacijų, yra pakankamai ilgai ir kruopšiai renkami įvairūs duomenės. Kita vertus, yra visada ir tam tikrų nežinomųjų, kuriuos mes aiškiai įvardyjame. Nes, kaip žinote, tai yra labai svarbu įgyvendinant atsargumo principą. Dabar dėl struktūros. Aš manyčiau, kad EFSO struktūra turėtų būti geriau sutvarkyta nes kasme dabar mes e, tvarkome apie 800, 8 tūkstančius paraiškų. Ir tai reiškia, kad mums reikia pertvarkyti struktūrą taip, kad e, konsultacinis procesas būtų kokybiškesnis, kad mes galėtume geriau dirbti. Kitas dalykas galvojant apie mokslinės konsultacijas, tai nebejotinai turėsime veikti savo kompetencijos ribose, o tai reiškia, kad visuomenės sveikata, žmonių ir augalų sveikata yra labai svarbus mūsų darbo baras. Kartais mus kreipiamasi, kad mes, pavyzdžiui, atliktume papildomą rizikos vertinimą arba, pavyzdžiui, e, įvertintume vieno ar kito vaisto veiksmingumą ir to vaisto veiksmingumo laipsnį galvojant apie naudą bendram sveigatingumui. Bet visa tai yra daroma bendros sistemos ribose. Papildomas klausimas. Na, papildomas klausimas galbūt toks. Gal nereikėtų išplėsti EFSOS teikiamų rekomendacijų ratą, bet gal reikėtų uh, išplėsti EFSA dirbančių ekspertų ratą, nes jų protai irgi negali apriepti visko, kas vyksta, o pasaulis nestovi vietoje. Taigi, kaip jūs galėtumėte užtikrinti jų nuolatinį mokymą, ištobulinimą tam, kad e, jie sėkmingai atliktų savo darbą? Atsakymas. Man regis, kad jau nemažai padirbėjome, kad mūsų uh, kad būtų užtikrintas mūsų atliekamų mokslinių tyrimų skaidrumas ir aiškumas, bet nebejotina, kad mūsų teikiamais patarimais ne visada šimtų procentų pasitikim. Ar galėčiau paminėti kaip pavyzdį genetiškai modifikuotus augalus ir kultūras. Todėl nebijotinai procedūra turi būti, kurią atliekame skaidri ir aiški. Bet dar vienas dalykas, kad EFSOS kompetencijos ribos. Nes mes turime pagal kompetenciją apsiriboti moksliniais tyrimais, bet negalime žengti toliau, nes tada kiltų, kiltų pavojus rizikos vertinimo ir rizikos valdymo atskirimo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą poniai direktoriai pacituodama tai, ką paminėjo ponia Ajūzo. Jūs pasakėte, kad jūs daug nuveikėte, aš galėčiau tuo patikėti, bet norėčiau užduoti paprastą klausimą. Jeigu jūsų įgaliojimai bus pratesti, ar jūs iš tiesų imsitės darbų įrodančių tuos žodžius? Nes yra tam tikri atsakingi asmenys kurie GMO e, forume turi prisimti tam tikrų, tam tik, tam tikrų tikslų siekimo. Taigi, jeigu jūs tuos tikslus perimsite į savo gairias, tai tuomet galbūt reiks jums skirti kitus asmenys į GMO forumą. Nes iš tiesų konsensuso ieškojimas neturi prasmės, nebent jūs norėtumėte išvengti kritikos, bet manau, kad galima toleruoti ir priešingas nuomonės. Ačiū. Um, Kaip minėjau, mūsų ekspertai dirbantis diskusijų grupose yra na, tikrinami nuodugniai ir uh, ta informacija yra, yra viešai prieinama. Labai svarbu yra pripažinti tai, kad savo darbe EFSA atsižvelgia į visą svarbę mokslinę informaciją, kad iš kur ji būtų. Ji gali būti iš mokslinės literatūros, iš, iš dokumentų pateiktų paraiškos pateikėjo, kartais taip tai gali būti indėlis iš pramonės finansuojimo organizacijų. Mes visuomet uh, nagrinėjame, ar tai yra svarbu, ar tai yra pagristas mokslas. Mes visuomet kreipiame dėmesį į EFSOS nepriklausomumą ir svarbu, kad nepamirštumėm, jog turime teikti patikimą pateikimas mokslo pagristas e, rekomendacijas. Mūsų rekomendacijos turi būti, žinoma, nepriklausomas uh, Tačiau e, tai pripažįsta ir mokslinė bendruomenė, ir rizikos valdymo e, bendruomenė, ir Europoje, ir už jos ribų, kad e, mūsų rizikos vertinimas yra geriausias. Mes būtent tai siekiame toliau plėtoti. Pone Lepaž, jūs sakėte, jog labai E, svarbu, kad diskusijos būtų atviros, netgi prieštaringais klausimais, kad juose dalyvauti ekspertai, kurie laikosi e, skirtingų požiūrių ir, pavyzdžiui, darbo grupėse siekiame užtikrinti vis daugiau galimybių dalyvauti kvestiniams e, ekspertams, kad, tarkim, žinoma, kad išvengtumėm kon, kon, interesų konfliktoje, gali būti iš pramos sektoriaus, svarbu, kad jie turėtų svarbių, aktualių mokslinių žinių žinių. Ir tarkim, jeigu yra tam tikra e, prieštara visuomeninėse diskusijose tam, e, tam, tikrų, e, tam tikrų klausimų, labai svarbu, kad būtent tie klausimai ir tokios pozicijos būtų atstovaujamos ir darbo grupėse. Dėkoju, dėkoju ponė direktorė, tačiau jūs neatsakėte konkrečiai į mano klausimą dėl Ilysė Kiper, kuris yra atsakingas už GMO darbo grupės ir forumą, taigi jo e, darbo sritis yra tikrai plati. Jei neklystu, e, jūsų minima veikla yra susijusi su tuo, kas vyko prieš porą metų buvo rengiamas dokumentas susijęs su rizikos vertimo metodologija skirta genetiškai modifikuotiems organizmams. Tai e, buvo ir tyrimo e, tema, tyrimo, kurį finansavo tyrimo generalinis direktoratas. Tai buvo viešai finansuojamas projektas ir jūsų e, minimas asmuo dalyvavo greta kitų ekspertų Mūsų vertinimu ta veikla, žinoma, gali būti naudinga diskusijų grupėms ir, ir žinoma, vis, tai visiškai nereiškia, kad tą dokumentą palaimino EFSA diskusijų grupė, nes buvo atsižvelgta į daug kitų nuomonių diskusijų grupiai rengiant šitą metodologiją. Ačiū. Toliau Bertas Tasas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau paminėti tai, apie ką kalbėjo Pilar Del Jozo ir Kole, Ko, Korin Lepaš. Savo įžanginėse pastabose jūs pati sakėte, kad yra Eurobarometro apklausa. Ir Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad pasitikėjimas yra labai svarbus. Manau, kad EFSOS direktoriaus užduotis yra vengti interesų konflikto. Jūs taip pat bandėte apsiginti e, dėl to priekaištavimo, kad jums trūksta nepriklausomumo ir taip pat pacitavote 2007 metų gairias, tačiau tai yra grina teorija. E, Todėl norėčiau paklausti, kaip dažnai jūs klausdavote mokslininkų, ekspertų ir kaip dažnai tie mokslininkai e, darė nuorodas į galimą interesų konfliktą. Taigi norėčiau paklausti, kokia yra realybė, e, kuo jis skiriasi nuo tų teorijų. So um, as I said, we have clearly... Kaip uh, minėjau, esame aiškiai apibrėžę uh, gairias ir darbo atvarkos taisyklę savo uh, deklaracijose. Um, esame apibrėžę tai, ką laikome interesų konfliktų ir tokią politiką tinkamai įgyvendiname savo kasdieniam darbe. Uh, jei lyginame e, viską su kitom organizacijom Europoje ir už jos ribų, tai nemanau, atsiprašau, manau, kad mes turėtumėm būti patenkinti E, tuo, e, kad tai labai griežta ir sudėtinga e, politika ir yra kriterijų, pagal kuriuos vertinama, ar yra interesų konfliktas ir aišku, galimos yra diskusijos ir aš esu pasirengus ir su jumis diskutuoti to klausimu. Tačiau turėčiau pridurti, kad Jau kelis metus e, gyvenama ši politika ir e, kai Parmoje lankėsi jūsų komiteto delegacija mes diskutavom kai kuriais klausimais, kad pavyzdžiui, mokslinio e, komitetų pirmininkai, pirmininkų pavaduotojai ir ekspertai galbūt turi daugiau e, pareigų, galbūt jie daugiau matomi yra ir kaip tik tai todėl e, mes turėtumėm tam taikyti griežtesnės taisyklės. Taigi mes dėgiame naujas priemonės, kad veiksmingiau viską įgyvenytumėm, kad išvengtumėm galimo interesų konflikto arba suvokiamo e, interesų konflikto, tačiau dėl šios konkrečios situacijos jau ėmėmės e, e, priemonių, kai bus atnaujinta diskusijų grupės sudėtis kitais metais ir po to sekančiais metais. Ačiū už atsakymą, ponė. Bet mano klausimas buvo labai konkretus ir susijęs su laikotarpiu, kai per pastaruosius 3-4 ar 3 metus jūs vadovavote EFSAI ir kai išorės ekspertui nebuvo leista dalyvauti rengiant nuomonę, nes matyt per jūsų patikrinimo procesą buvo nustatyta, kad jis pagal interesų konfliktą negali dalyvauti. Ir ar buvo, kad kiti žmonės tai pasakytų? Ar iš tiesų praktikoje yra nutikę, kad kažkas iš mokslininkų išorės kontraktuojamų pripažintų, kad turi sąsajų su atitinkama pramonė? Taip yra buvę, keletas ekspertų buvo nušalinti nuo mūsų tam tikros konkrečios veiklos, jie nebuvo tvirtinami pranešėjais ar grupės vadovais. Praktiškai taip įvyksta vos na kas savaitę. Todėl nemanau, kad jūsų paminėtas atvejs būtų išimtis. Buvo ir toks atvejs, kai dėja ekspertas nedeklaravo interesų konflikto ir mes paskiau tik tai aptikome tokį dalyką. Taip nutiko du kartus. Mes, aišku, inicijavome iš karto procedūrą, pagal kurią ekspertas buvo atleistas ir mes tada patikrinome, ir tyrimo rezultatus tam, kad įsitikintume, jog jų to eksperto darbas nesukompromitavo. Ačiū toliau iš Ilį Gerbert. Ačiū. Noriu paklausti apie klonavimą. Ypač kaip šiame kontekste jūs vertinate valstybių narių standartus. Junktinėje karalystėje penktadienį iš tiesų bus svarstoma ir bus paskelbta mūsų standarto agentūros ataskaita. Tema ar sveika valgyti klonuotų galvijų mėsą. Aš suprantu, kad vertinimas ne visada aiškus, sunku daryti vienareikšmiškas išvadas ir vienareikšmiškus rekomendacijas teikti vartotojams. Todėl ir noriu paklausti, ar bendradarbiaujate su valstybėmis narėmis šioje srityje ir ar jūsų sprendimui daro poveikį ši sritis. Ir ar jūs pritartumėte parlamento siekiui ES patvirtinti teisės aktą dėl klonuotų galvijų mėsos? Atsakymas. Dėl klonavimo galiu pasakyti, jog bendradarbiaujame labai įvairiai su valstybėmis narėmis. Pirmiausia, tai nepamirškite, kad komisija kreipėsi į mus, kad pateiktume savo mokslinėmis rekomendacijomis grindžiamus patarimus. Taigi komisija užsako tam tikrą tyrimą, tada mes susisiekime su valstybėmis narėmis, kad surimtume reikalingus duomenis ir aišku, mes taip pat subūrėme ir atitinkamą ekspertų grupę. Taigi netiek daug šios srities informacijos šiuo metu yra, o informacijos reikia surinkti tam tikrą kritinę masę. Aišku, maisto saugos agentūra naudojasi mūsų tarnybos moksliniais patarimais ir negalime dabar pasakyti, kad pavyzdžiui yra didelis skirtumas tarp normalios karvės pieno ir klonuotos karvės pieno, lygiai tas pats apie mėsą. Bet lygiai taip pat su tam tik vadovaujamis ir atsargos principu, nes be kita ko mūsų kompetencijos ryčiai priklauso ir gyvūnų gerovės bei žmogaus sveikatos klausimai. Todėl ketiname ateityje atidžiai labai stebėti, kaip keičiasi padėtis klonuotų galvijų auginimo srityje ir kaupsime, aišku, daugiau žinių. Aišku, aš negaliu komentuoti tų teisės aktų ar standartų, kuriuos priima valstybės narės, nes tai visai kiti dalykai ir lygiai taip pat negaliu komentuoti, ar verta priimti atskirą Europinį teisės aktą klausimas. Taip, aišku, egzistuoja tam tikri kultūriniai aspektai, bet moksliniai duomenys tai nesikeičia. Jungtinė karalystė padarė vienareikšmišką išvadą, kad klonuotų galvijų mėsa yra nekenksminga, ją sveika valgyti. Ir aš šiuo atveju nekvestionuoju teisingas ar neteisingas sprendimas, bet tiesiog e, noriu žinoti, ar jūs e, būtumėt pasirengę teikti savo patarimus. Taip mes galime pasteikti atsakymą, tačiau atsakymas būtų toks. Tai yra šiuo metu labai sparčiai tobulinamas rytis, gal vienareikšmiško atsakymo nėra. Jeigu mes norime, kad mūsų organizacija būtų žiūrima rimtai, tai galiu pasakyti, kad mokslas atranda vis kažką naujo kasdien ir ne visada yra labai lengva apibendrinti. Kitas dalykas, ne visada mes patys galime atlikti tyrimus dėl riboto finansavimo. Dėkoju. Norėčiau padėkoti Jums už tai, kad atvykote į mūsų komitetą. Jūs esate vienintelė kandidatė į šį postą ir kadangi tai buvo viešas konkursas, tai norėčiau paklausti, kaip taip atsitiko, kad Jūs tapote vienintelė kandidate. Ar tai yra susiję su sudėtinga EFSO situacija, kad yra per mažai personalo, kad yra per mažai finansinių išteklių ir kad jums netgi dėl to reikia ieškoti ekspertų iš išorės, galbūt jūs turite įvesti kažkokią mokesčių sistemą. Ar tai suvaidino vaidmenį, dėl ko jūs esate vienintelė? Ačiū už klausimą. Manau, šie klausimai yra dalis proceso, išsamei aprašyto steigiamajam reglamente, kur yra pasakyta, kad vykdomasis direktorius gali prašyti vieną kartą, tik tai vieną kartą pratesti įgaliojimus, kaip tik tai todėl yra tik tai vienas kandidatas, tai yra, tai yra aš. O, o kitu atveju komisija būtų paskelbusi atvirą konkursą. Tokia būtų procedūra. Kartu norėčiau pažymėti, svarbu pripažinti, kad mūsų darbo krūvis didėja. Uh, Ir dabar numatomas didelis saugimo šuolis. Ir nors situacija yra e, sudėtinga, vis dėlto mes didžiuojamės to, kad mūsų darbo krūvis e, didėja, kad mes prisidedam prie rizikos valytojo darbo. Tačiau svarbu užtikrinti, kad ESA ir toliau galėtų uh, atlikti vertinimą pagrindinių e, rizikų visuomenės sveikatai teršalų ir, ir taip toliau. Ir iš tiesų mes neperkeliam savo e, visų išteklių paraškoms nagrinėti, tas darbas yra svarbu, tačiau vis dėlto neturėtumėm pamiršti, kad EFSA paskirtis pagrindinė buvo susijusi su teršalais, zonozėmis, galvijos pangiloforminė encefalopatija, dabar tai yra susiję jau ir su mytyba. Tad aš pritariu jums visi visiems turime užtikrinti, kad ESA tuo pat metu galėtų ir teikti paramą e, tvariom inovacijom, kad ji e, vertintų esminės rizikas e, visuomenės sveikatai. Ir aš pati tai žiūriu labai su dideliu entuzijazmu. Dėkui. Aš uždaviau dar vieną klausimą. EFSA masto, kaip galėtų pakeisti savo finansavimą ir netgi mas, mano, kad reiktų įvesti tam tikrą mokesčių sistemą. Taigi, kaip jūs žadate įgyvendinti tą sistemą ir kaip jūs ją apskritai e, vertinate ir kaip jūs galėsite užtikrinti EFSOS nepriklausomumą įvedus tuos mokesčius? Well, say, um, Na, šiuo klausimu galiu pasakyti, jog mano nuomonė Na, svarbu, kad turėtumėm bendrą EFSA viziją, tą aš pristačiau, kad turime galėti gauti papildomų lėšų šiai vizijai gyvendinti. Taip pat aš suprantu, kad dabar ekonominė ir biudžeto padėtis yra sudėtinga. Tai iš tikrųjų neprašysiu šiandien nei rinkliavų, nei biudžeto lėšų, tačiau šiandien galiu pasakyti, kad yra svarbu gauti papildomą finansavimą, kad mes teiktumėm reikiamą pagalbą jums ir kad apsaugotumėm vartotojus. Ir vienintelė galimybė toms lėšoms gauti tai yra įdėkti EFSA e, sistemą ir e, norėčiau priminti, kad tai nėra nauja sistema Europoje. Yra ir kitos ES institucijos, kurios e, yra finansuojamos iš rinkliavų, kaip pavyzdžiui vaisto agentūra ar cheminių medžiagų agentūra. Ir rinkliavų sistemą galima organizuoti taip, e, kad nebūtų pakengta agentūros rekomendacijų kokybei rekomendacijų teikiamų pramoniai. Dėkui. Dėkoju, iš EFD frakcijos nėra ne vieno kandidato, taigi antras klausimų raundas Renate Zomer. Dėkoju, džiugu, kad atvykote. Norėčiau paklausti dėl teiginių apie sveikatą direktyvos. Jūs kalbėjote apie keturis tuos paskelbimus teiginių, taigi ar jie visi bus e, paskelbti kartu, e, ar tai bus bendras sąrašas, ir ar jūs galėtumėte e, įsivaizduoti, kada maždaug bus parengtas tas sąrašas, kad atitinkamos įmonės galėtų įvertinti situaciją. Taip pat norėčiau paklausti dėl tos rinkliavos ir ar rink Ar e, čia EFSA atsižvelgs į mažų ir vidutinių įmonių situaciją, nes būtent joms tenka didžiulė įvairių finansinių kaštų našta. Ar gali būti taip, kad jūs taikysite išimtis smulkioms ir vidutinėms įmonėms, o kitus klausimus užduosiu vėliau? Ačiū. Jūs labai teisingai pastebėjote, kad mes viso gavome 4600 paraiškų dėl sveikatingumo teiginių 2008 metais, kurios turėjome išanalizuoti ir beveik jau baigėme darbą, išskyrus, aišku, žolin, žolės, botanikos pusę dėl kurios kreipiasi komisija ir dėl kurios reikia mokslininkų nuomonės. Bet nebejotinai dėl teiginių apie sveikatą, poveikį sveikatai, mes tas paraškas tirsime toliau. Ir ne tik tai 13 straipsnio pirmos dalies nuostata šiuo atveju svarbi, reikia galvoti apie visą sistemą. Pavyzdžiui, iki šiol gavome šiais metais dėl 13, 13 straipsnio 5 ir 2 dalių mes gavome apie 400 paraiškų, o dėl mokytai tai yra praktinės pusės ir aš manau, kad geriau viskas paaiškės, kai komisija atliks EPSOS galimybių rinkti mokestį tyrimo studiją. Kitas mano klausimas susijęs su ta analize, tuo įvertinimu, kiek aš prisimenu, EFSA e, personalas buvo padintas, kai bus įvertintas tos visos paraiškos dėl sveikatingumo teiginių, tai tuomet jūs gausite kitas paraiškas. Kaip jūs įsivaizduojat, ar bus didinamas dar personalo kiekis, ar jis bus mažinamas, ar jis išliks toks pats? Ačiū. Kai aš pradėjau dirbti EFSOje, man daug kas sakė, kad man nepasisekė, nes 2008 metais kaip tik turėjo būti tie, tas laikas po dviejų metų, kai darbo krūviai EFSOS sistemoje turėjo pasiekti viršūnę. Taigi mes pagal nustatytą tvarką Baigsime nagrinėti dabartinės paraiškas, o paskui taip pat nagrinėsime kur kas plačiau sveikatingumo aspektą, atsižvelgdami į e, mytybinę vertę. Kai kurios įmonės, pramonės įmonės tikriausiai norės grįžti prie mūsų anksčiau atlikto vertinimo, ypač kai mūsų nuomonė būdavo neigiama dėl sveikatingumo teiginių. Ir galiausiai, kas yra labai svarbu, kad rizikos susijusios su mytyba vertinimas yra vienas iš prioritetinių mūsų darbo barų, tai labai svarbu Europai. Ir mes nebejotinai turime remtis mokslinę patirtimį, mokslinėmis rekomendacijomis, darydami savo, atlikdami savo vertinimą. Pritno Sendis. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl pakaitinių medžiagų dėl ekvivalentiškumo principo, kai kalbame apie GMO. Genetiškai tyriant paprastai vertinami genetiškai modifikuoti ir nemodifikuoti augalai, kultūros remiantis ekvivalentiškumo principu. Taip yra vertinama, kiek vertinama, pavyzdžiui, amino rūkštis, vitaminų kiekiai ir taip toliau. Kiek kruopšiai laikotės šio ekvivalentiškumo principo atlikdami vertinimus yra planuoti tai atidaryti ateitie? Atsakymas. Iš tiesų, rizikos vertinimo metodologija sukurta tam, kad būtų galima įvertinti GMO kultūrų savybės, nes pavyzdžiui, neįmanoma taip vertinti augalo, kaip kad yra vertinama cheminė medžiaga, nes faktiškai reikia palyginti genetiškai modifikuotą kultūrą ar augalą su jo prototipu. Ir ta metodologija pripažįstama pasaulyje. O šiuo atveju yra labai svarbu, kad vyktų mokslinė diskusija ir su tais, kurie ginčia pasirinktos metodologijos teisingumą. Taigi kitais metais mes ketiname renkti tokį vadovą, sakykime, dėl maisto, produktų ir pašarų. Ir tame vadove bus teikiamos rekomendacijos, kaip ką reiktų daryti. Kovo mėnesį rengsime mokslinę konferenciją, kurioje dalyvaus valstybių narių ekspertai, taip pat ir pramonės įmonėse dirbantis ekspertai. Mes norime, kad visa diskusija būtų labai atvira, labai skaidri. Ir diskusija, kuri dabar vyksta mūsų visuomenėse, kaip tik ir sudaro mums daugiau galimybių svarstyti įvairius aspektus ir neabejotinai. Visada mielai grįšiu į jūsų komitetą ir pateiksiu naujausios informacijos. Papildomas klausimas. Kadangi galvojama, jog jūs vadovausite toliau, ar jūs esate prisirengusi prieš mūsų komitetą prisimti atsakomybę kad dirbdama nepasiduosite biotechnologijų pramonės įtakai. Atsakymas. Jūs manote, kad aš turėčiau atsakyti iš asmeninių pozicijų. Taip. Atsakymas. Na, neketinu pereiti dirbti jokią biologinių technologijų įmonę, EFSA yra ES institucija ir mes pasibaigus dviem metam po darbo vienoje ar kitoj, vienose ar kitose pareigose mes turime pranešti, ar tolesnis mūsų darbas nesukuria kolizinės, interesų kolizijos situacijos, bet aš dirbsiu vadovaudamas į savo kompetenciją. Ačiū. Ja, um, gut zu hören džiugu tai girdėti, Fransos Grostet. Dėkoju. Jūs daug kalbėjote apie tą darbo krūvį, apie skaidrumą, apie interesų konfliktus. Galbūt dabar reiktų uh, pereiti nuo išorės ekspertų prie vidaus ekspertų sistemos. Aišku, galbūt tai nėra aktualus klausimas, ta prasme, kad tada reiktų padidinti jūsų biudžetą, o jūsų agentūra dėja nėra prioritetas ES biudžete. Taigi, norėčiau paklausti to, kas buvo aptarta pastarajame seminare spalio mėnesį. Tai yra e, dėl pardavimo tų maisto produktų, kurie yra netinkami vartoti žmonėms. Galbūt jūs galite pristatyti atitinkamą strategiją, kaip būtų galima e, kovoti su tokiais produktais. Ačiū. Pirmojų klausimų, manau, kad tai, ką sakėte, yra teisybė. E, Iš esmės manome, kad mums reikėtų stiprinti savo vidinius mokslinius gebėjimus, tai reiškia samdyti daugiau mokslinio personalo. EFSA, kaip sakau, aš suprantu, kad e, ekonominė ir biudžeto situacija sudėtingai yra, tai tačiau taip pat žinome, kad maisto sauga ir e, mytyba labai svarbi yra europarlamentarų darbo atvarkėje ir svarbu vartotojams, todėl mes turime turėti tinkamus pajėgumus, kad teiktumėm tai, ko reikia visuomenė šioje srityje. Ir aišku, mes turime susidoroti su iššūkiais keliamais vis didesnio skaičio paraiškų ir mes turime dabar jau padvigubinti personalo skaičių užsiemančio tą veiklą. Tai yra maždaug apie 120-150 žmonių. E, žinau, kad skamba, kad tai labai daug, tačiau jeigu pasilygintumėm su kitom ES agentūrom, tvarkančiom tūkstančius paraiškų, e, ypač tai būtų Europos vaistų e, agentūra, tai galėčiau pasakyti, kad tai nėra toks labai didelis skaičius palyginti su minėta agentūra. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad e, agrarinis maisto sektorius yra e, e, pirmasis sektorius Europoje. Maistas yra esminės svarbos mūsų gyvenime Ir per ateinančius porą metų mes turėtumėm EFSA biudžetą padidinti maždaug 50 milijonų eurų. Tai nėra taip labai daug. Jį palygintumėm su tais rezultatais, kuriuos mes e, duodame, pagalvotumėm apie tai, kiek svarbus maistas, kiek tas sektorius, kiek inovacijos svarbus mūsų gyvenimui. Dabar dėl to, ką jūs sakėte apie srautus. Uh, Na ką mes galėtumėm pasakyti, nors tai daugiau sėtusi su rizikos valdytojų darbu, atitekties kompetitingų institucijų, kontrolės institucijų darbu. Uh, Jei mūsų būtų paprašyta, mes galėtumėm teikti paramą siekiant e, nus, nus, nustatyti e, tai, ką mes vadinam ryškėjančias rizikas, kaip tik todėl esam subūrę nedidelę grupę, e, kuri užsiema nereglamentuojamais produktais, kad būtų galima labai ankstyvam etape nustatyti, kokia rizika Europai galėtų išriškėti ateityje. Uh, kadangi mes esame svarbus prekybos partneris daugeliu pasaulio valstybių. Euh, Dėl pirmo klausimo, jūs sakėte, kad norite, kad jūsų biudžetas būtų padintas 50 milijonų eurų, kad galėtumėte dirbti geromis sąlygomis. Tačiau jeigu nebus padintas tas biudžetas, nes mes žinome, kad lėšų trūksta, Aišku, visuomet galima tikėtis, bet dabar situacija iš tiesų yra labai sudėtinga. Taigi, jeigu nebus padintas biudžetas, kaip manote, ar galėsite įgyvendinti savo uždavinius? Na, manau, jeigu biudžetas nebus patvirtintas, nebus duota papildomų lėšų, tai Nežinau, kaip pasakyti dabar, bet gal nereikia būti tokiais pesimistais. Kita vertus, jeigu taip įvyktų, reikia pirmiausia apibriežti aiškiai prioritetus. Ir svarbiausia, aš sakyčiau, yra laikų pagal paraišką remiantis darbų, bendrų darbų, savo nuomonę. Taip pat tada pereisime nuo zoonozių, cheminių taršiųjų medžiagų ir mytybos reikalų prie paraiškų tvarkymo. Ir nebejotinai tai reikš, kad ateityje gali kilti grėsmė viena iš mūsų atliekamų funkcijų, tai yra žmogaus sveikatos priežiūrai. Kita vertus, mes galime pasielgti ir kitaip, mes galime pasakyti, ne, mes negalime atlikti vieno ar kito dalyko. Mes negalime atsisakyti, pavyzdžiui, maisto saugos tyrimų arba uh, tyrimų, kurie daro poveikį žmogaus sveikatoj, bet tada tai reiškia, kad paraiškų tvarkymas vėluos. Ir sakyčiau, tai reikš gana nekokybišką darbą su paraiškų teikėjais. Ačiū. Esidelane. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes šioje diskusijoje daug girdėjome apie tai, kad reikia daugiau lėšų, daugiau personalo. Turiu pasakyti, kad man didelio įspūdžio nepaliko tas bauginimas ir teiginiai, kad jeigu negausime daugiau išteklių, negalėsime geriau apsaugoti vartotojus Europoje. Ir aš pasigendu šioje diskusijoje informacijos apie tai, kaip būtų galima gerinti visas procedūras. Pavyzdžiui, gerinti informacinį darbą su paraiškų teikėjus. Procedūros kainuoja gana brangiai mažoms ir vidutinėms įmonėms ir galiausiai proceso pabaigoje jos išgista taip arba ne. Bet gal galima būtų karts nuo karto paskambinti toms įmonėms ir pasakyti, taip jūs puikiai surinkote visą dokumentų rinkinį, bet mums trūksta 1, 2, 3 ir paklausti, ar negali pateikti tų dokumentų. Tai būtų gal kur kas geriau negu išgirsti dėl vienų dokumentų taip arba ne, o paskui susivokti, kad reikėjo pateikti papildomų dokumentų ir vėl tą brangę procedūrą kartoti iš naujo. Atsakymas. Mums labai svarbu, kad mes galėtume turėti tam tikro pagrindo pasakyti taip arba ne. Ir mes dirbame su paraiškų teikėjais, tačiau paraiškų skaičius išaugo labai ir jų yra gausu. Ir mes turime objektyviai vertinti, kad galėtume pateikti objektyvų atsakymą. Kita vertus, mes nesikreipiame vien tik, mes nekalbame vien tik apie paramą, kurią kažkas mums turi teikti. Mes ir patys analizuojame, kaip galėsime užtikrinti didesnį mūsų veiksmingumą, supaprastinant procedūras, jas e, pertvarkant, kad jos būtų sklandesnės ir kad kaip galima geriau būtų išnaudojami ištinkliai. Ir visai nenorėčiau, kad kiltų nepagrista baime dėl mūsų komunikavimo gebėjimų. Kaip ir kitos ES agentūros, mes vertiname ir tvarkome maždaug panašų skaičių paraiškų. Kiekvienais metais mes įvertiname apie 800 paraiškų, todėl reikia labai gerai pagalvoti, kaip paskirstyti išteklius, o juos skirstyti turime atsižvelgdami nustatytus prioritetus. Mes galime teikti paslaugas tokias, kokie mūsų prašo. Bet diskusija, aš manau, reikalinga, nes kai kuriuose srityse mes galime dirbti geriau. Ir viena iš tų sričių, kurioje reikia tobulinti darbą, tai yra ryšiai su pareiškėjais klausimas. Na, panašu, kad mes tuščiai čia svarstome, todėl antrą kartą paklausiu. Atsižvelgiant, kad yra tiek daug paraiškų, kad šiuo metu tikėtis papildomų lėšų būtų vargu ar tikėtina. Todėl jūs patys turite žinoti, kaip pertvarkyti savo vidaus procedūras ir ar jūs norite tą daryti. Atsakymas taip, mes norime pertvarkos ir mes jau ėmėmės tam tikrų priemonių ir 2011 metais sustiprinsime paraiškas tvarkančius padalinius, pertvarkydami bendrą struktūrą, įsteigsime pagalbos punktą, kad paraiškos teikėjams būtų lengviau parengti reikalingų dokumentų sektuvą, taip pat įvesime laiko terminų stebėsenos mechanizmą, bus lengviau tada žinoti, kaip sparčiai mes turime atlikti kokius darbus ir visas šitas pertvarkas numatę atlikti per kitus metus. Kristina Gutierrez toliau. Dėkoju. Man patinka tai, kaip jūs atsakote į klausimus. Jūs remiatės mokslininkų išvadomis ir nereaguojate labai emocingai. Ispanijoje mes esame susirūpinę dėl produktų įvežamų iš Maroko. Tie produktai nėra kontroliuojami ir nėra kontroliuojama nei jų sėkla, iš, kurio jie, iš kurios jie išauginami, nekontroliuojamas nei, e, nekontroliuojamas nei kiekis tų produktų. Taigi, ką mano EFSA, ką jūs žadate daryti su tais produktais, kurie patenka į ES rinką, pavyzdžiui, iš Maroko? Toliau kitas klausimas ar turite kokios nors informacijos apie tai, kaip, kaip, kaip žadate elgtis su GMO ir pesticidais? Pirmojo klausimo dėl importo. Kaip žinote, mes nesame atsakingi už importo kontrolę. Vis dėlto Dabar praktiškai reguliariai komisija mūsų prašo teikti mokslinę pagalbą kai į Europos rinką atkeliauja e, produktas, kai nustatomas yra e, teršalas arba nustatoma problema. Ir septintaisiais e, todėl įrašėme mūsų reagavimą tarp kertinių EFSA vertybių ir įdėgėme procedūras, kai per porą dienų greitai galima pateikti mokslinį vertinimą, kad padėtumėm rizikos e, valdytojams, e, nepaprastosios padėties atveju, melamino atveju taip, tai buvo, importo iš Kinijos e, atveju tai buvo ir man regis, kad procedūra buvo efektyvi, tai buvo, ir, tai buvo veiksminga vengiant, išvengiant esminių krizių ir saugant visuomenės sveikatą. Dėl GMO atsakysiu Jums konkrečiai, kad reikėtų nagrinėti kiekvieną atskirą genetiškai modifikuotą organizmą ir čia, kaip buvo minėta, paraiškoje GMO buvo sukurtas tam, kad mažiau būtų naudojama pesticidų ir aš manau, galiojančių ES teisės aktų kontekste e, Tai e, gauname informaciją ir turime ją tarp savo dokumentų, tačiau nesame įgalioti e, vertinti šios konkrečios rizikos ir negalima e, vertinti veiksmingumo ar naudos aplinkai ir sveikatai. Kitų sričių atveju, pavyzdžiui, kai kalba eina apie pašarus, pesticidus, tai tai darome. Tačiau mums GMO srityje nėra suteikta įgaliojimų tai daryti. Nežinau, ar atsakėte į klausimą dėl įvežamų produktų, galbūt jūs nesate už tai atsakingi, tačiau kalbant apie tų į mūsų rinką patenkančių produktų kiekį, ypač dėl laisvosios rinkos situacijos viduržėme jūros regione, ką jūs žadate padaryti, ar yra kažkokia galimybė įvesti kontrolę tos rinkos, nes iš tiesų vis daugiau produktų iš Šiaurės Afrikos patenka į mūsų rinką. I think we, um, yes, we are already op Taip. Mes jau dirbame ir maisto produktų srityje, juolab, kad globalizacijos procesai stiprėja ir Europos saugos sistema, maisto saugos sistema numato atitinkamus mechanizmus. Yra ne tik tai taisyklės, bet yra ir struktūros, kurios kontroliuoja, kokie produktai patenka į ES rinką ir kokie jie poveikiai galėtų daryti žmogaus sveikatai. Jie turi vertinti. O iš EFSOS pozicijų galiu pasakyti, kad mes turime labai nedidelę komandą, grupę žmonių, kurie tyria, kas vyksta nereguliuojamų produktų rinkoje. Tam, kad mes galėtume labai anksti aptikti galimą rizikos šaltinį. O jeigu kas nors atvyksta, nes mes komisijos prašymų, jūsų prašymų galime labai greitai atlikti rizikos vertinimą remdamiesi mokslinėmis uh, moksliniais duomenimis ir pateikti tą informaciją jums. Pone Nilsen. Ačiū. Jūs žinote, kad yra dvi epidemijos šiuo metu, kurios kelia susirūpinimą. Tai yra nutukimas ir diabetas. Ir diabeto, antrinio diabeto atveju jisai atsiranda 95 procentuose dėl nutukimo. Ypač daug yra apkunių vaikų. Ar EFSA šioje srityje vaidina kokį nors vaidmenį? Ar ji skelbia kokias nors nuomonės? Nes man atrodo, kad e, šis rytis turėtų jūs duominti taip pat. Thank you. Um, yes, Atsakymas. Taip, iš tiesų, mes šioje srityje dirbame, nes mes dirbame mytybos srityje, o tai susijęs dalykas, mes ir toliau teiksime mokslinės rekomendacijas, ypač sveikatos rizikos valdymo institucijoms, kurios atlieka svarbu vaidmenį formuodamos nacionalinės sveikatos apsaugos politikas. Mes teikiame rekomendacijas dėl mytybos. Mes jau įvertinome nemažai tam tikrų mikro ir makro maistinių medžiagų. Ir mes turime dar parengti mytybos gairių vadovą, nes maistas nėra vien tik tai rinkinys vitaminų ar kitokių elementų. Maisto visuma ir sudaro tą bendrą mytybos sistemą. Todėl taip mes savo darbą šioje srityje atliekame. Jeigu papildomo klausimo nėra, kitas klausimas. Ponas Tatarelai, kaip pastebėjote, Mūsų komitetas labai atidžiai stebi jūsų agentūros darbą. Ir kalbant apie bilato ataskaitą, tai tikrai labai svarbu įvertinti maisto grandinėje kylančią riziką. Norėtume, kad visos valstybės narės pateiktų savo atitinkamų reguliuojančių institucijų ar šioje srityje veikiančių institucijų nuostatus, kad jie būtų įvertinti. Aišku, Aš neklausiu jūsų nuomonės dėl valstybių narių nacionalinių teisės aktų, nes tai nepriklauso jūs, jūsų kompetencijai. Bet turiu techninio pobūdžio susijusi klausimą. Remdamasi savo patirtimi, Ką galėtumėt pasakyti apie štai ką? Ar nacionalinių agentūrų ir atitinkamų ES agentūrų bendradarbiavimas būtų įmanomas? Atsakymas. Galiu pasakyti, kad sistemų įvairovė didelė priklausomai nuo valstybių narių. Yra įvairios riziką verdinančios institucijos, 10-12 valstybių narių jas turi, kitos ne. Ir todėl visa ta, tiksliau nebuvimas sistemos, užkerta kelią geram bendradarbiavimui. Italija, kalbant konkrečiai, yra viena iš tų valstybių narių, kuri labai aktyviai veikia, dalyvaudama įvairiuose subsidijuojamuose projektuose, kurie analizuoja rizikos vertinimą. Taigi institucinės sistemos ar sąrangos nėra, bet labai svarbu, kad pačios valstybės narės norėtų su mumis bendradarbiauti. Taip galima būtų išvengti darbo dubliavimo ir tikrai rimčiau prisidėti prie visuomenės sveikatingumo. Gerai, tuomet trečiasis klausimų raundas. Kadangi nėra neprisijungusių narių, tai tuomet suteiksiu žodį žaliųjų atstovui Karl Schliuter. Ačiū, kalbėjome apie ekspertus, ar jie nepriklausomi ar ne. Ir anksčiau rizikos vertinimai buvo kritikuoti, o dabar mano klausimas toks, aš už jūsų sėdžiu. Dabar mano klausimas toks. Mokslinė nuomonė pritarėte uh, kukurūzams Ir ten buvo derinys ankstesnių e, kelių GMO Ir formuluotės buvo tokios, mažai tikėtina, kad tai pasikeis, kad toksiškumas pasikeis, alergeniškumas pasikeis, tačiau mes visi žinome, kad vienas plus vienas plus vienas plus vienas, jeigu prie toks, kalbant apie toksiškumą kelių medžiagų, tai suma gali būti didesnė už keturis. Kokiu pagrindu tokią nuomonę teikėte? Ir po to dar atlik, atlikote papildomų bandymų dėl 42 dienų auginamų viščiukų. Ir tas e, laikotarpis auginimo labai e, trumpas yra, kaip galite sakyti, kad tai saugu yra. Ir toliau e, poveikis aplinkai, medžiago išsileimo atveju. Kaip jūs galite teikti tokius dalykus ir kaip mes galime būti patenkinti jūzikos vertinimu? Ačiū. Dėl neiškumų, dėl abejonių ir dėl to, kad e, kartais mes vartojame tokias formuluotės kaip mažai tikėtina arba netikėtina. Tai e, mes remiamės tuo, ką naujausio galime gauti iš mokslininkų, kokios yra mokslinės žinios, remiamės e, duomenimis, uh, naujausiais, ir, bet vis dėlto turime užtikrinti, kad e, atliktumėm rizikos vertinimą ne tik tai prieš pateikiant produktą į e, rinką, Europoje taip pat turi būti galimybė stebėti riziką. E, tai e, pavyzdžiui, poveikis e, numatomas, koks galėtų būti, ar tai įvertinama yra įdiegus stebėsinos papateikimo į rinką sistemą. Ir čia mes atliekame darbą, gavę prašymus iš Europos komisijos. Komisija nori, kad kiekvienais metais EFSA teiktų mokslinę ataskaitą, kurioje įvertinami duomenys gauti mūsų iš valstybių narių ir iš biologinių technologijų bendrovų naujovių. Gaunam duomenis apie tai, kas stebima yra vietose ir koks numatomas poveikis galėtų būti vertinama, kur galima e, nustatyti galima e, riziką ir kaip ar pasirodė, ar, ar tai ta rizika iš tiesų buvo realybėje. Toliau, dėl maitinimo bandymų mes netmetam tos galimybės, savo gairės įvairiose sakome, kad gali tam tikrom aplinkybėm remiantis pradiniu etapu, kai lyginame esminius ekvivalentus, kad gali tekti atlikti tolesnius toksikologinius tyrimus. Ir būtent tai ir norėsime aptarti artėjančiame seminare ir tikimės, kad jame aktyviai dalyvaus ekspertai iš visų sričių 11 metais. Visai nesenai gavome peržiūrą mūsų aplinkos saugos rizikos vertinimo. Tai padaryti Europos komisijos užsakymu ir neįmanoma yra įvertinti GMO ilgalaikį poveikį aplinkai. Tai mums suteik, gal, suteiks galimybę surinkti daugiau domenų ir informacijos ir užtikrinti, kad ir toliau saugotumėm ir visuomenės sveikatą, ir aplinką GMO srityje. Next uh, question from Juan. Ačiū. Kitas klausimas. Juhan Dešimt sekundžių turiu. Aš suprantu, kad mes esame e, bandymų e, keulytės, o kodėl nepaprašus naujo, naujo bandymo, e, nes mes žinome, kad deriniai veikia kitaip. Gal tik tai paprašykite atlikti papildomą bandymą, nes tas maitinimo bandymas truko per nelyg trumpą laikotarpį ir buvo prašyta tik tai mytybinės kokį savybės vertinti. Na, nemanau, kad atspindėtumėm realybę, jeigu pasakytumėm, kad atsisakom atlikti bandymus. Ir ką mes sakom ir ne vieninteliai tai darom, kad tai nėra tinkama iš pat pradžių sistematiškai prašyti atlikti uh, e, mytybos uh, e, bandymus mes turime apibriežti ir kokiam aplinkybėm tai tampa svarbu, bet tačiau, kaip sakiau, mes esame atviri diskusijom su vairiais ekspertais, vairios kilmės šią konkrečią temą ir 11 metais diskusijos dėl to vyks. Frederik Rys. Oui, merci, Monsieur le Président. Euh, une dizaine de questions. Dėkoju, ponė pirmininkė buvo užduota tikrai labai daug klausimų dėl agentūros nepriklausomumo. Tačiau iš tiesų tai yra agentūros egzistencijos pagrindas, todėl yra logiška, kad užduodami šie klausimai, todėl norėčiau dar kartą e, pa, pats, paminėti vieną atvejį, Aš netgi nustebau, kad tas atvejis nebuvo e, paminėtas, nes komisija vasarė ar kova patiks pasiūlymą, kuomet kurio bus paskelbtas atitinkamas draudimas, bet jūsų agentūra dar nepateikė jokio atsakymo. E, dvi studijos iš penkisdešimties tik tai patvirtino, kad e, tie, kad tie kūdikio maisto buteliukai yra nekenksmingi. Tai. Just to say that. Atsakydama galiu pasakyti, kad pusę metų buvo tyriamas visas šis reikalas. Kitas dalykas, aš tikrai domėjausi ir tam, kad mes galėtume priimti vienokį ir kitokį sprendimą, mes surinkome labai daug mokslinio tyrimo duomenų, perskaitėme labai daug medžiagos ir leistina paros norma fenolio A egzistuoja, tačiau tos studijos nėra, negali būti vienareikšmiškai, vienareikšmiškai var, vertinamos, nes yra vienokių ar kitokių trūkumų kiekvienu atveju. Ir tai nebejotinai daro poveikį mūsų agentūros spreidimui. Labai svarbu pasakyti ir dar vieną dalyką, kad PSO prieš porą savaičių surinktas seminaras Buvo ir ekspertai dirbantis jame prie tos pačios išvados kaip ir mes. Taigi mes ir toliau bandysime tobulinti savo vertinimą, ypač stengiantis sukurti visą terminiją, kuri leistų išsakyti abejonės arba uh, atkreipti dėmesį į nuomonės netikrumą. Ir mes turime beje, priimdami sprendimą, atsižvelgti į visus nežinomuosius, nes to reikalauja atsargumo principas. Taigi EFSA ir toliau labai atidžiai stebėjęs mokslinius tyrimus, kurie atliekami dabar ir kurie bus atliekami per artimiausius metus, ir cheminės medžiagos, kuris fenolį pakeis bus jos ieškoma, nes e, fenolį reikės keisti ir e, kūdikiams skirtose buteliukuose. Tų buteliukų sauga turi būti užtikrinta. Ačiū. Na, suprantu, kad jūs esate labai sudėtingoje situacijoje atsidūrę. Tačiau manau, kad mes turėtume ir jūs turėtumėte elgtis drąsiau nes jums suteiktų įgaliojimų ribose. Pavyzdžiui, kad ir elektromagnetinio lauko poveikio klausimu, apie kurį buvo skelbiama nuomonė praėjusį lapkritį. Eurobarometro tyrimai parodė, kad viešoji nuomonė nėra palanki Aišku, suprantu, kad tai ne jūsų yra pagrindinis darbo baras, bet man atrodo, kad kai kalbame apie visuomenės informavimą ir jūsų darbo pobūdį ir kokybę, jums tikrai reikėtų pagerinti tą informavimą, kad visuomenė daugiau žinotų apie jūsų priimamus sprendimus. Visiškai, atsakymas, visiškai sutinku su jumis, nes tikrai mes praėjusiais metais ėmėme šiek tiek tokių eksperimentinių metodų tam, kad užtikrintume geresnį bendravimą su piliečiais. Bet mes turime labai kruopšiai pagalvoti, kam naudojame savo išteklius. Mes turime rinktis tam tikras teminės sritis, ir gerai įvertinti, kodėl vieną ar kitą sritį pasirenkame. Pavyzdžiui, sakysime, zoonozių srityje yra labai daug svarbaus darbo, kurį reikia nuveikti ir mes toje srityje tikrai sugebėjome užkirsti kelią zonozę sukeliančių patogenų patekimui į maistą. Aišku, viską aiškinti būtų sudėtinga, nes dar daug kas priklauso nuo to, kaip elgesi vieni ar kiti su visa grandinė susiję asmenis. Dar vienas dalykas, e, mums reikia aiškinti piliečiams ne tik apie tyrimus, bet taip pat aiškinti, kad mes veikiame kaip nepriklausoma agentūra, neįtakojama kitų, tuo mes skiriamės nuo kitų organizacijų. Mes turime aiškinti, kodėl būtina užkirsti kelią galimam interesų konfliktui. Ir tikrai mūsų ekspertai, kuriuos atrenkame neturi būti susiję niekaip su um, pramonės sektoriumi, kurio gaminius jie vertina. Ir mes ketiname to principo laikytis kaip ir praeitėje, taip ir ateityje. Ačiū. Na taip, jūs užsimate maisto saugą, bet jūsų darbas neišvengiamai yra susijęs ir kit, su kitais dalykais, kaip pavyzdžiui, klonavimo vertinimu ar GMO kultūrų vertinimu. Noriu todėl paklausti, o kaip ta jūsų darbo pusiausvėra, kam jūs teikėte pirmenybę? Ar maisto saugai, ar kokiem kitiem dalykam, jeigu, pavyzdžiui, jūs kreipiamasi dėl klonotos mėsos saugumo įvertinimo? palyginti su normalia mėsa. Ar jūs bandote atskirti, kuris iš uždavinių yra svarbesnis? Na, pavyzdžiui, klonavimas ir GMO. Kas iš jų svarbiau yra maisto saugos pošiūrių? Kaip jūs skirstote prioritetus? Atsakymas. Na, manau, kad maisto sauga ir maisto poveikis žmonių sveikatai yra patys svarbiausi mums patikėto darbo barai. Taip mes dirbame nuo pat pradžių. Tartindami produktą ar technologiją, mes papildomai galime įvertinti ir iš dalies tik susijusius aspektus, tokius kaip pavyzdžiui gyvūnų gerovės ar vaisto poveikio ar medžiagos poveikio aspektą. Nes sauga yra plati savoka, bet sauga yra ir pagrindinis dalykas. Todėl mums reikia tokio daugia profiliškumo ir ekspertinių įgūdžių labai įvairiose sritise, nes mes, priimdami sprendimą dėl saugos, realiai vertiname labai daug kitų aspektų. O jūs, beje, kaip viena iš teisėkuros institucijų ir pritarėte tam, kad mūsų agentūra būtų plataus spektro. O poveikis nebejotinai, medžiagų poveikis yra labai svarbus dalykas ir mes ateityje šiam klausimui neketiname mažinti dėmesio. Klausimas tai reiškia, kad jūs e, patys savo nekeliate jokių uždavinių, kaip pavyzdžiui e, pradėti tyrimus naujoje srityje, sakysim, klonotų galvijų mėsos vertinimą atlikti. Ir dar vienas dalykas. Ar jūs pakeičiate nacionalinių institucijų darbą, ar jūs tiesiog dubliuojate nacionalinių institucijų darbą. Ar yra koks nors bendra europinis požiūris ir nuomonė? Atsakymas. Na, nemanau, kad mes bandome žiūrėti, kur galima būtų dar padirbėti, kokią technologiją naują įvertinti. Bet kai kalbame apie poveikį, medžiagos produkto poveikį, tai mes tikrai vertiname, ar vienas ar kitas naujas produktas duos naudos, na, pavyzdžiui, ūkininkams, kurie galėtų jį naudoti kaip pašarą galvijams, ar, pavyzdžiui, jisai duotų naudos aplinkosaugos požiūrių, arba būtų naudingas vartotojams. Taigi mes vertiname tokius dalykus, ypač poveikį vieno ar kito produkto. Kitas dalykas. Nacionalinės maisto saugos tarnybos, joms patikėti visai kiti uždaviniai negu mums. EFSA niekada neanalizuoja tų dalykų, kurie svarbus, sakysime, kažkokio rajono ar nacionalinių lygių, vietos lygių. Mes analizuojame europinių lygių problemas. Bet tam, kad galėtume savo darbą atlikti, mums reikia gauti valstybių narių duomenis ir taip pat pasinaudoti jų ekspertų paslaugomis. Kitaip sakant, mes tarsi subūrėme viską į vieną vietą ir tą a, tokį tarp valstybinį metmenį mes turime išlaikyti. Elizabeta Gardinė, dėkoju ponė pirmininkė. Dėkoju taip pat ir jums, ponė direktorė, jau buvo pasakyta daug dalykų. Aš norėčiau taip pat padėkoti už tą galimybę pas, padiskutuoti su jumis. Norėčiau vėl grįžti prie paraiškų dėl sveikatingumo teiginių iš tiesų tie teiginiai dažnai, ypač e, tai, kaip juos vertina EFSA, yra e, gana toks ginčytinas dalykas, nes yra. E, agentūra remiasi tam tikrais farmaciniais kriterijais ir dažnai jos vertinimai yra netgi prieštaringi ypač palyginus juos su, pavyzdžiui, mokslo pasaulio rekomendacijomis. Todėl norėčiau paklausti jūsų, ar jūs bandote kažkaip e, atsižvelgti į tai, ką sako kiti apie tuos pačius dalykus ir ar jūs bandote, bandysite keisti šią procedūrą. Dėl informacijos vartotojams norėčiau dar paklausti dėl galbūt yra didesnių problemų, ko, ku, su kuriomis jūs susidurėte? Ačiū. Manau, kad e, mūsų darbas atliekamas sveikatumo teiginių srityje yra atliekamas laikantis įgaliojimų suteiktų teisėkurininkų, rizikos valdytojų ir sveikatingumo teiginių reglamento, kuriame yra pasakyta, kad turime užtikrinti, kad tie teiginiai būtų pagristi moksliniais įrodymais ir tai siejasi su e, bendrų mokslinių įrodymų savoka ir ji labai griežtai yra ir tą savoką mes remiamės, parinkėme gairias e, kurios e, padėtų pareiškų teikėjams, pramoniai suprasti, kokiu, kokiu reikalavim, kokius reikalavimus e, taikome, kad atliktumėm vertinim, vertinimą, kaip vertinsim, vertinsime jų pateikiamus mums duomenis. Kitas jūsų klausimas buvo dėl e, dialogo gerinimo su pareiškų teikėjais, ypač tais, kurie pirmojų atveju, kurių pareiškos pirmojų iš pirmo karto buvo atmestos. Ir aišku, tas bendravimas yra svarbus. Ir vasarą. Nuo šios savaitės pradėsime e, seminarų e, seriją. Kviesime ekspertus iš pramonės konkrečiai, kad jie dalyvautų semina, seminaruose skirtose konkretiems sveikatingumo teikiniams, pavyzdžiui, e, imunitetui kaip dabar numatyta yra nu, pirmasis seminaras ir kalbėsime apie tai, e, kokie dabar yra e, moksliniai įrodymai susiję su mytyba. Pavyzdžiui, keisimės nuomonėmis tarp EFSA ir ekspertų, kad ateityje galėtumėm geriau pariškas nagrinėti. Uh, Toliau dėl sveikatingumo teiginių labai glaučiai bendradarbiavame su komisija, kad užtikrintumėm, kad susitelktumėm į prioritetinius dalykus e, ir manau, kad iki šiol darbas buvo gan sėkmingas, nes e, komisija padėjo mums išsiaiškinti e, na, kurie klausimai yra prioritetiniai ir pavyzdžiui dabar sustabdėme nagrinėjimą uh, E, vieno botaninio produkto e, klausimo, galbūt grįšime vėliau ateityje prie to, tad bendradarbiavimas su komisija labai e, vaisingas yra, bet darbas tikrai nelengvas, nes produktų labai daug, labai daug paraiškų. Par, par, Ir, ir aišku, EFSA turi pasirūpinti, kad tos paraiškos išnagrinėtos būtų laiku. D, Dan Jurgensen und... nėra, tuomet Dagmar Rotberent gali užduoti klausimą. Uh, which... Kągi. Iš tiesų, pone Lonel, Vienas dalykas, prie kurio norėčiau grįžti, tai GMO reikalai yra mokslininkų nepriklausomybė ir kokybiški tyrimai. Ir aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, nes gal aš pati tai ir žinau, bet noriu, kad kolegos išgirstų, kaip jūs užtikrinate, kad geriausi ekspertai dirbtų parmoje, kaip jūs užtikrinate, kad tikrai vertinimas sveikatingumo teiginių yra teisingas ir žmonės gali būti ramus. Ar tas mandatas, kuris buvo suteiktas ir beje kvaila, kad parlamentas jo iki šiol nepakeitė, kaip jūs patys todėl galėtumėte plėsti savo darbų barą atsižvelgdami į visuomenės poreikius? Kiek tai sudėtinga padaryti? Ir aišku, tikriausiai tai susijęs su jūsų pagidautinais ištekliais. Kadangi mūsų diskusijų raundas jau baigėsi, tai Dagmar tarsi užbėgo už akių mano rezume, mano apibendrinimai, aš būčiau uždavęs panašų klausimą, nes šis šis komitetas, aišku, labai rūpinasi e, maisto produktų saugumu ir todėl tai yra mūsų kasdieninis darbas. Ir esminis klausimas taip pat yra EFSOS nepriklausomumas, kokybės vertinimas, taip pat prevencinė veikla. Tai iš tiesų yra sudėtingos temos, jūs dėl to uždavėte klausimus. Na, o dabar, ponė direktorė, jums suteikėme penkias minutės laiko, kad jūs galėtumėte apibendrindama atsakyti į visus klausimus. Thank you very much. Uh... Ačiū. Iš tiesų, kaip jūs sakėte, Dagmar, tikrai nelengva, bet mūsų kompetencijos ryčiai priskirtos labai svarbios funkcijos. Todėl mes ir toliau dirbsime, kad būtų apsaugotas maistas, kad maistas būtų saugus ir kad aplinka nebūtų žalojama. Taip, mes tikiu turime pakankamai priemonių, juolab mokslas nestovi vietoje. Taip pat um, mūsų arsenale yra daugiau ginklų ir jūsų dėka. Mes tvirtiname naujus darbo metodus, bandymų metodus, mes supaprastiname kai kurios dalykus, mes naudojamės išorės ir vidaus ištekliais, gerokai patobulėjo bendradarbiavimas mokslo tyrimų srityje su valstybėmis narėmis palyginti su 2007 metais. Taip pat mes pakankamai padarėme ekspertinių žinių daugia profiliškumo užtikrinimo srityje. Taip darbo našta auga. Mes per metus gavome 800 prašymų vien tik iš Europos komisijos ir tai yra dvigubai daugiau negu praėjusiais metais prašymų. Taigi mes esame pasirengę dirbti geriausiai manomų būdų, bet reikia galvoti ir kaip geriausiai išnaudoti mūsų išteklius. Ir grįšiu prie to, ką sakė ponia Lang. Uh, ne tik e, prašome, bet mes ir patys galvojame, kaip galima viską sutvarkyti kuo geriau. Juo lab, kad maisto saugos klausimas itin aktualus, nes maistas mums visiems reikalingas, kad galėtume gyventi ir dirbti kiekvieną dieną. Iš to galima daryti kitą išvadą, kad žemės ūkio sektorius yra labai svarbus ir aišku, neabejotinai į mus, kai dabar kreipiamas į norimą kur kas platesnio vertinimo, Nebepaka, nebesikreipiama vien dėl vertinimo, kokį poveikį vienas ar kitas produktas gali daryti tik vienu aspektu. Bet tai reiškia, kad norint geriau atlikti darbą, mums reikia užsitikrinti ir jūsų paramą, ir jūsų pagalbą. Atsižvelgiant į tos klausimus, kuriuos jūs man uždavėte į tuos komentarus, o daug buvo kalbėta apie skaidrumą, atviresnį bendravimą ir patikimumą nuomonių, rodo, kad kyla dar abejonių dėl mokslininkų darbo. Todėl galiu pasakyti, iš vienos pusės reikalinga tokiu būdu užtikrinti mūsų ekspertų nepriklausomybę. Bet kitas dalykas - reikalinga daugiau dirbti su tais, kurie ne visada pasitikė mūsų a, mokslinėmis rekomendacijomis, kad suprastume, o kodėl taip vyksta. Ir tai reiškia, tada galėtume patobulinti savo darbo metodus, savo procedūras. Ir iš to išloštų visi, ypač mūsų visuomenė. Ir per artimiausius metus mes ketiname imtis e, priemonių šią linkme. Bet nebejotinai parama reikalinga ir galiu tik pasidžiaugti tą paramą, kurią jūsų komitetas mums teikia per ankstesnius penkerius metus. Dėkoju, baigėsi mūsų klausimai, dėkoju viso, visiems kolegoms už užduotus klausimus, o poniai direktoriai už atsakymus. Koordinatoriai susitiks 15 val. kad parengtų laišką komisijai tas tame laiške bus įvertinti šie klausimai. Na, o 16 valandą tęsime visą mūsų komiteto posėdį. Keisimės nuomonėmis su Europos aplinkos agentūros vykdomąją direktorę Žaklin Magleit. Ji kalbės apie įvertins 2010 agentūros metus. Dėkoju.